Uh, good morning, ladies and gentlemen. Gerbiami kolegos, labas rytas. Kviečiu visus susėsti ir linkiu užbaigti jūsų didžiulės svarbos diskusijas ir pradėkime mūsų įdomų posėdį. Turėsim balsuoti. Pirmiausia, turim pasitvirtinti darbo tvarkę. Sugryžom į seną savo posėdžių salę nes ankstesnės kadencijos metu čia dirbome pakankamai daug. Tad darbo tvarkės tvirtinimas dabar. Turite savo dokumento aplankuose. Jeigu nieks neprieštarauja, darbo tvarkę patvirtinsime be pakeitimų. Kažkas Ar dabar geriau girdėti? Ar dabar geriau? Nieko gero. Now it works. Okay. Maybe, maybe you should move here. Okay. Persikėlus prie kito mikrofono turėtų būti geriau. Yeah. Uh, now it's better. Okay. No, it's not working. Not, not working. It's not working. Reikalinga bus technikų pagalba. Ar girdit mane, kolegos? Reikisi taip. Sure Tačiau galiu patvirtinti, kad ne viskas veikia taip, kaip turėtų technika. Ar kas nors prieštarauja darbo tvarkiai? Veikia ar ne tas mikrofonas, klausė pirmininkas. Ar kas nors prieštarauja darbo turkiai? Niekas neprieštarauja. Pirmininko pranešimai labai paprasti. Noriu informuoti, jog popiečio sesijos pradžioj, trečią valandą, išklausysime pranešimus dėl dviejų svarbių dalykų. 50 minučių pranešimui. ASET ITRE konferencija dėl mokslo tyrimų inovacijų ir bendradarbiavimo su kaiminėmis šalimis. 31 kovo vyko. 31 kovo šių metų ponetoje kartu su manim dalyvavo ten. Ten buvo aptarta daug klausimų. Ir norėtume jums pasiūlyti išklausyti informaciją apie šį susikimą trečią valandą ir antrą kitas susikimas. Darbo grupė dėl skaitmeninės sąjungos. Kovo 26 dieną 2015 metų vyko. Tai buvo irgi labai puikus mūsų darbo grupės susitikimas, rezultatyvus susitikimas. Tai gal užims tie pranešimai 10-15 minučių. Dabar kol kas laiko tam neturim, nes turim balsuoti. Tad, gerbiami kolegos, jeigu Jūs domina šie dalykai, kolega, kolega Eller. Kreipiuosi kolega Eller. Regis manęs nieks negirdi, nes iš tikrųjų labai sunku komunikuoti. Jeigu mikrofonas neveikia, tai koks tada iš manęs pirmininkas, sako posėdžio pirmininkas, ponas Buzėkas. Kažkas veikia, bet ne taip, kaip reikėtų. But, but it's not working properly. Okay. Uh, colleagues, approval of minutes. The minutes of following meetings are included in. Taigi, dokumentus dėl, tų, dėl posėdžių protokolo turite savo aplankose vasario 23-24 dienos ir kovo 9 dienos 2015 metų. Ar kas nors nori komentuoti kažką? Ne. Tad patvirtiname šios protokolus. Atlikime bandymą balsavimo. Balsuokime, kolegos. Pasižiūrėkime, ar veikia aparatūra. Tas pats klausimas kaip visada. Ar jums patinka įtrė komitetas? Prašom balsuoti. Balsuojame. Our digital agenda. The vote is open. Microphone doesn't work.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 My goodness. Okay. We can follow now very quickly. Dabar dirbsime labai greitai. Europos strateginių investicijų fondas. Mūsų pranešėja yra Kathleen Van Bremt. Daugiau nei 530 e, pakeitimų buvo pateikta, buvo daryti Keletas kompromisų, pradėsim balsavimą. Pirmasis kompromisas ir septintasis. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Du šimtai penkiasdešimt šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 258 kas už. Pirmoji dalis, kas už pirmąją dalį šio pakeitimo, kas prieš. Tikrinkime elektroniškai. Pradedame patikrinimą. 258 pakeitimas, pirmoji dalis. Balsuoja per daug vienu EPP nariu. Per nelik daug balsuojančių EPP kolegų. Ir vis dar vienu per daug. Dabar viskas gerai. Baigiame balsuoti. Atmesta. Tikrai labai sudėtinga viskas sekti, sako pirmininkas. Antroji šio pakeitimo dalis, kas už, kas prieš Atmesta. 265. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Tikrinamės elektroniniu būdu. Pratėtam balsuoti. Baigiame. Ir vėl vienu EPP kolega balsuoja per daug. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 266, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Norite pasitikrinti? Pradedame. Baigiame. Atmesta. 267, kas už, kas prieš. Tikrinamės. Baigiame balsuoti. Patvirtinta šį kartą. 269. Kas už, kas prieš. Patvirtinta. 270. Kas už, kas prieš. Patvirtinta. 278. Kas už. 271 pasisūrinkas, kas prieš. Patvirtinta. Trečiasis kompromisas ir 35. Taip pat kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtintam. 277 kas už. Kas prieš susilaikė patvirtinta. 279 kas už. Kas prieš susilaikė patvirtinta. 293 kas už. Kas prieš atmesta. 295 už. Prieš Tikrinamės elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. 295. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas kas už. Prieš. Patvirtinta. 3.0. 304. Už. Prieš atmesta. Trys, trys, trys. Kas už? Kas prieš? Atmesta regis, bet pasitikrinkim dėl visako. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta. Penktasis kompromisas kas už? prieš, patvirtinta. Šeštasis kompromisas, 90 ir 70, kas už, prieš, patvirtinta. Belieka pasveikinti tuos, kurie pasiekė tuos kompromisus. 4, 2, 9 kas už. Prieš. Atmesta. 430. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Atmesta. 428 ir kitas pakeitimas, jie identiški, kas už, kas prieš, Pasitikrinkim. Pradedam balsuoti. Baigėme. Atvesta. 4, 3, 5. Kas už? Prieš. Tikrinkime. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 4, 3, 8. Kas už? Prieš. Atmesta. 4, 4, 1. Kas už? Atmesta. Atsiprašau, kas prieš. <laughs> Dar kartą. 441. Kas už 441? Kas prieš? Patvirtinta. 443. Kas už? Prieš. Atmesta, bet pasitikrinkim. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. 34. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 4, 4, 4. Kas už? Prieš. Atmesta. 4, 4, 5. Kas už? Prieš. Patvirtinta. Tikriname dėl 445. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 34 už. Prieš. Patvirtinta. 35 už. Prieš. Patvirtinta. 36 už. Norėtume tikrintis? Ne. Tad dėl 36 balsuom kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta, bet pasitikrinkim dar dėl visako. Pradedam balsuoti dėl 36. Baigiame. Atmesta. 39 kompromisinis. Kas už? Prieš. Patvirtinta. Atsiprašau, praleidome susilaikiusiuosius. Pasitikrinkim, nes nėra visai aišku. 39 kompromisas, tikrinamės. Balsuokime. Baigėme balsuoti. 447. Pirmoji dalis. Pastaba iš salės. Norėčiau pasižiūrėti rezultatus, nes pirmoji eilutė mūsų buvo raudona, regis. Ir koks, koks yra rezultatas nesnių balsavimo? Dėl 39 kompromiso jis yra patvirtintas. Tai yra puikus rezultatas, sako pirmininkas. mes čia turime balsuoti, nes pažymėta pliusas, bet matome, kad čia raudona eilutė. Norėjom pasižiūrėti skaičiais, koks rezultatas buvo to balsavimo. Trisdešimt už. Trisdešimt. E, prieš ir dėl susilaikiusių turim pasitikrinti. Na, keturi, keturi, septyni. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atvesta. Pradedam balsuoti. Tikrinamės. Baigiame. Dėkoju. Patvirtinta. 4, 4, 3. 4, 4, 7 pasitaiso pirmininkas yra patvirtintas. Dabar 37 pakeitimas. Kas už? Prieš. Pasitikrinkim. Pradedam balsuoti. Baigėme. Patvirtinta. 8 ir 38 kompromisai, kas už, prieš, patvirtintam. Devintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintam. 473, kas už, prieš, pasitikrinkim dar. Pradedam balsuoti. Baigiame. 473. Atmestas. Patvirtintas pasitaiso pirmininkas. 39. Kas už? Prieš. Neaišku, visiškai neaišku. Balsuojame, kolegos. Tikrinamės elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta. 474. Kas už? Kas prieš? Tikrinamės elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 475. Kas už? Prieš. Atmesta. Dešimtasis kompromisinis pakeitimas už. Prieš. Patvirtinta. Vienuoliktasis kompromisas už. Prieš. Patvirtinta. 4, 9, 5. Kas už? Prieš. Tikrinkimės. 4, 9, 5. Baigiam balsuoti. Atmesta. Dvyliktasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Tryliktasis kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 511. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 512. Kas už? prieš patvirtinta. 514 už prieš patvirtinta. 515 už prieš patvirtinta regisi. Bet pasitikrinkim. 515. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 516. Už. Prieš. Patvirtinta. 14 kompromisas. Už, prieš, patvirtinta. 15. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 59 pakeitimas. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 16 kompromisas už. Prieš. Patvirtinta. 63 pakeitimas už. Prieš. Patvirtinta. 64 už. Prieš. Atmesta. 421 kas už. Prieš. Patvirtinta. 72 kas už prieš atmesta. 70. Kas už prieš patvirtinta. 18. Kompromisas. Kas už prieš patvirtinta. 99. Pakeitimas. Kas už prieš susilaikėm Regis atmesta, bet pasitikrinkim. Atmesta. Nebus tikrinimo. Šimtasis. Kas už? Prieš. Pasitikrinkim. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Šimtas pirmasis. Kas už? Prieš. Atmesta. Šimtas antras. Už prieš. Turėtume pasitikrinti, nes nebuvo visiškai aišku, pradedam balsuoti kolegos elektroniškai. 102 baigiame balsuoti. Patvirtinta. 20 kompromisas už, prieš Patvirtinta. 163. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 21 kompromisas. A, yra prašymas pasitikrinti. Dėl 163 pakeitimo antros dalies. Balsuokim, kolegos. Kol kas balsuoju vienu per daug apie kolegų. Dabar viskas gerai. Baigiam balsuoti. Atmesta. O aš kaip sakiau, suklausė pirmininkas, kad patvirtinta. Atsiprašau dėl šios klaidos. Dabar 21 kompromisas. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 14 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 22 kompromisas už, prieš, patvirtinta. 23 kas už, prieš, patvirtinta. 24 kompromisas už, prieš, patvirtinta. 129 pakeitimas. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 131. Kas už? Prieš. Pasitikrinkim. Pradedam balsuoti elektroniškai. 131. Tikrinamės. Baigiame. Atmesta. 25 kompromisas už, prieš, patvirtinta. 26 kompromisas kas už, prieš, patvirtinta. 27 kompromisas už, prieš, patvirtinta. 28 kompromisas už, prieš, patvirtinta. 141 kas už, prieš, atmesta. 150, kas už? Prieš. Pasitikrinkim. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. 29 kompromisas kas už? Prieš. Patvirtinta. 1, 5, 8 kas už? Prieš Atmesta. 159 kas už. Prieš. Patvirtinta. 160 už. Prieš. Patvirtinta. 162 kas už. Prieš. Atmesta. 161 kas už. Prieš. Patvirtinta vienas. Aha, susilaikiusiuosius. Nesuičiom. 161 pakeitimas. Dar kartą pasitikrinkim. 161 tikrinamės elektroniniu būdu. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Aš atsiprašau, kad kartais neklausiu, kas susilaikė, nes noriu palengvinti pačią procedūrą. Kitas pakeitimas. 105. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pasitikrinkim, jeigu norite. Pradedam. Per daug balsuoja vienu EPP kolegų. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Jūs teisus. Devintasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 166 kas už? Prieš. Tikrinamės. Pradedam balsuoti. 166. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 31. Kompromisas už. Prieš. Patvirtinta. 167 už. Prieš. Pasitikrinkim. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. 169. Už. Prieš. Patvirtinta. Trisdešimt antrasis kompromisas. Kas už? Prieš. Patvirtinta. Trisdešimt trečiasis kompromisas už prieš patvirtinta. 34 už prieš patvirtinta. Pakeitimas 188 ir 189. Dėl jų abiejų balsuome kartu kas už. Prieš tikrinkimės. Pradedam balsuoti. 23 konstatuojimo dalis. Baigim balsuoti. Atmesta. 25 konstatuojimo dalis. Pirmas 129 pakeitimas. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 193. Kas už? Prieš. Pasitikrinkim. 193. Balsuokime. Baigiam balsuoti. 193. Patvirtinta. 192. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 194. Kas už? 192 norit pasitikrinti? Balsuokime elektroniniu būdu dėl 192. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Kai kurios politinės frakcijos yra ne visai apsisprendusios. Dėl to e, kartais neiš karto aiškus rezultatas. Ir dabar mes tą matėm. 194 kas už. Prieš Pasitikrinkim. 194. Baigiame balsuoti. Atmesta. E, atsiprašau, sako pirmininkas, dabar balsuosime dėl 531 pakeitimo. 531. Kas už? Prieš. Atmesta. 195 kas už. Prieš. Patvirtinta. 196 kas už. Prieš. Pasitikrinkim. Pradedam. Vien, dėl 196 balsuojame. Baigiame. Atmesta. 197. Balsuokime, kas už. Prieš. Atmesta. Du šimtai devynioliktas pakeitimas kas už. Prieš. Atmesta. 220 už. Prieš E, atrodo, kad patvirtinta, bet dar pasitikrinkim. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 36 kompromisas. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 37 kompromisas už. Prieš. Patvirtinta. 228. Kas už? Prieš Patvirtinta. Ir dabar galutinis balsavimas. Balsuosime elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. 53 už, 5 prieš, 6 susilaikė. Sveikiname visus. Pirmiausia, aišku, ponė pranešėja nes po ilgų diskusijų, po didelių nuomonių skirtumų e, susitarėme. Dirbome tikrai labai sparčiai, tad sveikinu dar kartą pranešėją. Ir dabar keliaujam prie kito balsavimo klausimo. Dėl, tai yra taisomasis biudžetas numeris Vienas 2015 metų Europos strateginių investicijų fondas. Pranešėja ta pati, 24 pakeitimai, nėra kompromiso pakeitimų, nes jų neprireikė. Pradėkime balsuoti. <clears throat> Amendment 11. 11 pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. Pirmas pakeitimas. Už, prieš, sus, pritarta. Antrasis pakeitimas už, prieš, patvirtinta. Trečias už, prieš, priimta. Keturi už, prieš, priimta. Dvyliktas už, prieš, atmesta. Tryliktas už, prieš, priimta Atmesta. 14 už. Prieš. Atmesta. 15 už. Prieš. Atmesta. 16 už. Prieš. Atmesta. 17 už. Prieš. Atmesta. 5 už. Prieš. Primta. 6 už

prieš, atmestas septintas už, prieš, priimta, aštuntas už, prieš, priimta, devintas už, prieš, priimta, dešimtas už, prieš, priimta. Galutinis balsavimas balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 62 už, 2 prieš. Demokratija veikia. Pone Van Brent, tikriausiai norėtumėt kažką pasakyti. Jūs tikrai sunkiai dirbote. Labai trumpai kalbėsiu, pirmininkė, nes dar nemažai liko balsavimo. Norėjau padėkoti visiems kolegoms, o ypač šešėliniams pranešėjams Darbas buvo nelengvas, laiko mažai, tačiau mes labai puikiai bendradarbiavome. Kitas dalykas, ir čia noriu jūsų paprašyti. Čia tik tai pirmas etapas ir ekon komitete bus balsuojama kitą savaitę, tai ypatinga procedūra ir mes turime ypatingas kompetencijas dėl horizontas 2020 ir su tuo susijusių straipsnių. Turime taip pat susitarimų su ECON ir BUDGE komitetu. Be to, reikia apsvarstyti tinkamumo kriterijų klausimą. Ekonomikos reikalų ir biudžeto komitete kalbama, kad galbūt mes peržengėme savo ypatingus įgaliojimus, tačiau aš esu tikra, kad mes įgaliojimų neperžengėme ir noriu kreiptis į kolegas ir šešėlinius pranešėjus ir taip pat į jūs pirmininkę. Man atrodo, kad labai svarbu, kad laikytumėmės savo įgaliojimų ir kad aiškiai pasiūstume žinę, kad reikia susitarti dėl kompromiso, kurį mes patvirtiname dėl straipsnių 5.2. Noriu priminti Jums vieną dalyką. Ir tai labai svarbu. Aišku, pirmiausia, padėkosiu Jums už Jūsų pastabas. ITRE turi išskirtinius įgaliojimus dėl penktos straipsnio antros dalies, tai yra investavimo tikslai. 18 straipsnis apima horizontą 2020, o 19 Europos infrastruktūros tinklus Connecting Europe. Ir um, kaip taisyklė šie straipsniai tvirtinami mūsų komitete. Tačiau buvo taip pat toks džentelmenų susitarimas dėl statistikos ir tas susitarimas buvo pasiektas su transporto komitetu, su ponu Krameriu ir turėtume į tą susitarimą atsižvelgti. Tačiau bendrai paėmus jūs, ponė, visiškai teisi ir aš su jumis sutinku. Tačiau nepamirškime šios smulkmenėlės, to džentelmenų susitarimo, nes jis toks pat svarbus kaip ir bet koks kitas susitarimas tarp mūsų ir kitų komitetų. Taigi labai Jums ačiū, labai ačiū kolegoms už puikų darbą ties šiais klausimais. Tai buvo pirmi du klausimai, o dabar septintasis punktas - ekologiškai tvaraus augimo galimybės MVI. Pranešėjas Filip Debecker 183 pakeitimai ir biudžeto komitetas taip pat pateikė savo nuomonę. 25 kompromisai. Taigi pradedame. Devintas kompromisas už, prieš, pritimta. 52 pakeitimas už, prieš, atmesta. 10 kompromisas už, prieš, priimta. 57 už, prieš, pasitikrinkime. 57 tikrinamės. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas, atmesta. 11 kompromisas už. Prieš. Primta. 12 pakeitimas. Ar 11? Dėl 11 jau balsavome. 12 kompromisas, sako pirmininkas. Už. Prieš. Primta. Susilaikiusieji. Gerai. Kitą kartą paklausiu ir kas susilaikė. 74 pakeitimas už, prieš. Pasitikrinkime. 74 pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 75. Už, prieš, susi... priimta. 76. Už, prieš. Pasitikrinkime. Pakelkite rankas, nes nelabai aiškiai matosi. 76 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 79 už

Balsavimas baigtas. Atmesta. Atmesta. 84 už. Prieš. Primta. 85 už. Prieš. Primta. 86 už. Prieš. Primta. 87 už. Atsiprašau, sako pirmininkas. Gerai, gerai. Grįžkime prie įprastinės procedūros. 86 dar kartą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Ačiū. Priimta. 87. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 88 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 89 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Tryliktas kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 94 pakeitimas už prieš, susilaikė, atmesta. 96 už, prieš, susilaikė, priimta. 97 už, pirmoji dalis. 97 dvi dalys, per, už pirmą dalį, pr, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 97 pakeitimas pirma dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Primta. Antroji dalis. 97 pakeitimas antra dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 14 kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Primta. Penkioliktas kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 105 už. Prieš. Pasitikrinkime. 105 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 106 už. Prieš Pasitikrinkime. 106. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 107. Už, prieš, susilaikė, priimta. 108. Už, prieš, susilaikė, priimta. 16. Kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta Priimta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 118 už, prieš, susilaikė, priimta. 18 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 123 už, prieš, susilaikė, atmesta. 1, 2, 4 už, prieš, susilaikė, atmesta. 1, 2, 5 už, prieš, susilaikė, primta. 1, 2, 6 už, prieš, susilaikė, primta. 1, 2, 7 už, prieš, susilaikė, primta. 1, 2, 9 už, prieš, susilaikė, primta lyg ir priimta, tačiau pasitikrinkime. Balsuojame dėl 129 elektroninių būdų. Balsavimas baigtas. Priimta. 131 už, prieš, susilaikė, priimta. 132 už, prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. 132. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 133 už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Prašau geriau kelti rankas, nes labai sunku pasakyti. 133 balsavimas baigtas. Atmestam. 19 kompromisas. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 138. Už prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. 138. Tikrinamės elektroniniu būdu, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 20 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 kompromisas, pirma dalis. Už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, 21 kompromisas, antra dalis, už, prieš, susilaikė, atmesta. 1, 4, 7. Už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 147. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Primta. Dvidešimt antras kompromisas už, prieš, susilaikę, primta. 159 už, prieš, susilaikę, atmesta. 23 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 170 už, prieš, susilaikę, priimta. 171 už, prieš prieš susilaikę priimta. 172 prieš susilaikę neaišku. 172 pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Nebuvo aišku, bet dabar matosi, kad atmesta. 173 ir 174 jie tokie pat, balsuojame dėl jų abiejų, už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime. 173, 174, dėl jų balsuojame kartu, balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Atmesta. Oi, Dieve, suklydau, sako pirmininkas, bet nieko tokio. 175. Už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime. 175 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 176 už, prieš, susilaikė, atmesta. 177 už, prieš, susilaikė, priimta. 178 už, prieš, susilaikė, atmesta. 24 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 181 už, prieš, susilaikė, priimta. 25 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 183 už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Trečias už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė priimta. Penktas už, prieš, susilaikė priimta. Šeštas už, prieš, susilaikė priimta. Septintas už, prieš, susilaikė priimta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, primta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, primta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, primta. Devynioliktas pakeitimas, pirma dalis. Pradedame nuo pirmos dalies. Kas už? Prieš, susilaikė, primta Atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. 22. Už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 22. pakeitimas. Tikrinamės elektroniškai, balsavimas baigtas, atmesta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 36 už, prieš, susilaikė, atmesta. 37 už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Septintas kompromisas už prieš susilaikė priimta. Aštuntas kompromisas už prieš susilaikė priimta. Regi vienas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Nebuvo iki galo aišku. Aiškiau kelkite rankas. Regi vienas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Atmesta. Mm, atsiprašau, kad galbūt klydau, bet e, rankų nekelite. Regi keturi už, prieš, susilaikę priimta. Regi penki už, prieš, susilaikę priimta. Regi 8 už, prieš, susilaikė, priimta. Regi 10 už, prieš, susilaikė, priimta. Regi 11 už, prieš, susilaikė, priimta. Regi 13 už, prieš, susilaikė, priimta. Biudžeto komitetas. E, už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmas, už, prieš, susilaikė, priimta. Antras, už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime biudžeto komiteto antras pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Biudžeto komiteto ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas biudžeto komiteto pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Aštuntas biudžeto už prieš susilaikė atmesta. Galutinis balsavimas, elektroninis balsavimas dėl pranešimo, balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Puiku, pranešimas patvirtintas. Sveikiname kolegą Debaker, parengus puikų pranešimą. Dėkojame visiems šešėliniams pranešėjams ir kolegoms. Toliau balsuosime dėl aštunto punkto tam tikrų teršalų išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kūrą deginančių įrenginių kiekio apribojimas. Kolega Frederik Federley buvo pranešėjas, 185 pakeitimai ir nemažai kompromisinių pakeitimų. Taigi pradėkime balsavimą. Pradėkime balsuoti. Septyniasdešimt penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Trisdešimt ketvirtas. Trisdešimt ketvirtas pakeitimas už. pirmas pakeitimas, 75 pakeitimas, dėl kurio balsavome, buvo priimtas. O dabar Laimiai galime peršokti prie 34 pasitaiso pirmininkas pakeitimo. Pirmą kartą aš pasakiau viską teisingai. 34 pakeitimas dabar. Už, prieš, susilaikė, priimta. 74. Už, prieš, susilaikė, Pasitikrinkime. 74. Balsavimą pradedame. Baigiame. Atmesta. 19 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 37 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 38 už. Prieš susilaikė, pasitikrinkime. 38. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Priimta. 41. Už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 41. Už, elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Atmesta. 42 ir 43. Dėl jų balsuojame kartu. Už, prieš, susilaikė primta. 44. Už, prieš, susilaikė priimta. Tikrinamės, gerai, tikrinamės. 44 pakeitimas, elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Priimta. 40 ketvirta dalis. 40 pakeitimas, ketvirta dalis už, prieš, susilaikę, atmesta. 45 už, prieš, susilaikė, atmesta. Prašau, dar kartą prašau, kelkite rankas, nieko nematau ir aš labai dėl to atsiprašau. 45. Pasitikrinkime. Elektroninis balsavimas dėl 45. Balsavimas baigtas. Atmesta atmesta. 46 ir 47, dėl jų balsuosime kartu. Už, prieš, susilaikę, primta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaikę, primta. 50 pakeitimas už 50 už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 76 ir 31. Dėl jų balsuojame kartu. Už, prieš, susilaikę, priimta. 77. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 78. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias kompromisas. Už, prieš, susilaikė priimta. 108 už, prieš, susilaikė. Mm, turime pasitikrinti. 108 elektroninis balsavimas. 108 pakeitimas elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. Ketvirtas kompromisas. Ketvirtas kompromisas. Elektroninis balsavimas. Ramiai laukiame. Gerai. Vienu EPP kolega balsavo per daug. Viskas buvo labai greitai, balsavimas baigtas. Primta. 28 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Penktas kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Primta. Šeštas kompromisas. Už prieš susilaikę. Pasitikrinkime. Šeštasis kompromisas. Balsavimas baigtas. Priimta. 27 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Vienas, du, trys. Už, prieš, susilaikė primta. E, nuo 124 iki 130. Septyni pakeitimai iš viso. Už, prieš. Pasitikrinkime. Elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Viena kolega per daug, atsiprašom. Dar kartą, balsavimas baigtas. Atmesta. Vienas, trys, penki, vienas, trys, atsiprašau, sako pirmininkas. 131 pakeitimas. Už, prieš, susilaikę, primta. 132 už, prieš, susilaikė, atmesta. 133 už, prieš, susilaikė, atmesta, bet pasitikrinkime 133, dėl jo nebuvo aišku. Balsavimas baigtas. Atmesta. Atmesta. Gerai. 1, 3, 4 už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime, 1, 3, 4 elektroninis balsavimas, balsavimas baigtas, atmesta. 15 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. 15 pakeitimas. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Priimta. Bendrai balsuojame dėl 135, 136, 137 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. Trys pakeitimai. 13-14 straipsnis. Balsavimas baigtas, atmesta. Septintas kompromisas. Už, prieš, susilaikę, primta. 142 Pakeitimas 142 už, prieš, susilaikę. Atmesta, bet pasitikrinkime. 142 elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 143. 143 už. Prieš susilaikė. Atmesta. 16 pakeitimas buvo atsimtas. 8 kompromisas. Už. Prieš. Susilaikė. Primta. Vienas devyni nulis už prieš Pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. 190 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 192 balsavimas. Kas už? Atsiprašau. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 191 už. Prieš susilaikė atmesta. 193 už, prieš, susilaikė, priimta. 194 už, prieš, pasitikrinkime. 194 tikrinamės elektroniškai. Balsavimas baigtas. Priimta. 195 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime dėl 195. Elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Priimta. dėl 1 ir 18 pakeitimo kartu. Už, prieš, susilaikę, primta. Antras pakeitimas už, prieš. Atrodo, kad priimsta, bet pasitikrinkime, pasitikrinkime dėl antro pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimta. Priimta. 26. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 29. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. galutinis balsavimas, o ne tikrinimas, jis sako pirmininkas, taigi galutinis balsavimas dėl viso pranešimo, balsavimą pradedame, balsavimą baigiame. Keturiasdešimt du už, devyni prieš, dešimt susilaikė, sveikinimai pranešėjim, dėkojame visiems už bendradarbiavimą. Ir... Dabar pereikime prie kito pranešimo. Blanko Lopes. Yeah. Uh, next vote. Kitas klausimas, dėl kurio balsuosime. Kolega Jose Blanko Lopes, direktyvos Europos parlamento tarybos įgyvendinimas dėl e, 2001 gegužės 22 Europos parlamento ir tarybos direktyvos dėl gretutinių autorių teisių. Pirmasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dvidešimt pirmas. Kas už? Prieš? susilaikė patvirtinta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim. Aštuntasis pakeitimas. Tikrinamės elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dvyliktasis už prieš susilaikė atmesta. Tryliktasis už prieš susilaikė patvirtinta. Penkioliktas už prieš susilaikė pat, atmesta. Šešioliktasis už prieš Pasitikrinkim. 16 pakeitimas. Tikrinamės. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 20 už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. Trečiasis kompromisas už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 24 pakeitimas už, prieš, susilaikė. 27 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 28 už, prieš, susilaikė, patvirtina. 29 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 30 es, už, prieš, susilaikė atmesta. 32 už, prieš, susilaikė e, atmesta. 44 už, prieš, susilaikė Atrodo atmesta, bet pasitikrinkim. Baigiame balsuoti. Prašau aktyviau kelti rankas, kolegos. 45. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 11. Kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 79. Už. Prieš susilaikė atmesta, aštuntasis už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim. Tikrinamės elektroniniu būdu. The vote is closed. Baigiam balsuoti. Patvirtintam. 110. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta 48 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 49 už, prieš. Turim pasitikrinti dėl 49. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 60 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 61 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 62 už, prieš, susilaikė, atmesta. 63 už, prieš prieš, susilaikė, pasitikrinkim dėl 63. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 75 už. 75 kas už. Prieš susilaikė, patvirtinta. 76 už. Prieš pasitikrinkim 76. tikrinomės. Dabar 77. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 78. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Devintasis kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 81. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 85. Už. Prieš Regisi atmesta. Vienas aštuoni nulis, e, kas už prieš. Susilaikė. Atmesta. 89. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 90 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 91 už. Prieš susilaikė, patvirtinta. 93 už, prieš, susilaikė, atmesta. 94 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 95 už, prieš, susilaikė, atmesta. 97 už, prieš, susilaikė, Pasitikrinkim 197. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 98. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Septintasis kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Vienas, vienas, du pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienas, vienas, trys už, prieš, susilaikė, atmesta. Vienas, du, vienas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienas, du, du, kas už, prieš, susilaikė susilaikė, patvirtinta. 1, 2, 3, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 1, 2, 7 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 1, 2, 9 už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienas, trys, vienas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Vyko netidelė klaidelė. 82 pakeitimas. Buvo tas, dėl kurio, man atrodo, mes nebalsavom. Gali būt, kad taip ir įvyko. Aštuntasis puslapis prieš penktą kompromisą. Aštuntame puslapyje, kaip jau sakiau. 82 pakeitimas. Dabar turėtume dėl to balsuoti, kas už, kas prieš. Pasitikrinkim. Baigiame balsuoti patvirtintam. Ir dabar galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Sveikiname pasiekus puikų rezultatą. Pranešimas yra patvirtintas. Kitas klausimas. Paskutinis mūsų balsavimo klausimas. Neskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos apsauga nuo neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo. Tai yra kolegės Rivasi pranešimas. 238 pakeitimai buvo pateikti ir kompromisų pakeitimai taip pat. Pradėkim balsuoti. Pirmasis kompromiso pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis už? Prieš susilaikė patvirtinta. 102, 104, abu, dėl abiejų kartų balsuosime, kas už prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 114 kas už? Prieš susilaikė atmesta. Aštuntasis pakeitimas už? Prieš susilaikė pasitikrinkim dėl aštunto pakeitimo. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. Vienas vienas penki, kas už. Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Trečias kompromiso pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 11 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikėm patvirtinta. Ko gero, pasitikrinkim dar kartą. Dvyliktasis pakeitimas. Balsuojame dėl jo. Ir baigiame balsavimą. Atmesta. Vienas, du, du. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5. Dėl visų trijų balsuojame kartu, kas už. Prieš. Susilaikė. Tikrinamės. Pradedam balsuoti. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5. Dėl šių trijų pakeitimų balsavome ir baigėme balsuoti. Atmesta. 1, 2, 6. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname dėl 13. Baigiame balsuoti. Atmesta. 127, kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 128 už, prieš. Susilaikė, atmesta. 129 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 130, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 131, 132, dėl abiejų kartų, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 133, 134, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 135, 136, kas už, prieš, patvirtint, patvirtinta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 142. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 15. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 151 kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 152 kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 153 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 154. 155. Dėl abiejų balsuojame kas už. Prieš susilaikė, patvirtinta. 156, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 157, 158, dėl abiejų kartų, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 160, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 18 už, prieš susilaikė. Patvirtinta. 161. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. 162. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. Septintasis kompromisas kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. 169 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 170 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntasis kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 179 už. Prieš susilaikė, pasitikrinkim dėl 179. Baigėme balsuoti. Atmesta. 179. 178. Kas už, prieš, susilaikė, Kviečiu balsuoti aiškiau, sako pirmininkas. 178. Dabar balsuokime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta. 182. Ir turime socialdemokratų žodinį pakeitimą. Kas už? Prieš. Susilaikė Patvirtinta. 24. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Patvirtinta. Tačiau turėtume ko gero 23 balsuoti, kadangi 180 neleidžia, patvirtintas neleidžia atsisakyti balsavimo dėl 23. Tad grįžkime žingsniuką atgal. 23 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Dabar devintasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 27. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 190 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 28 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 191 kas už, prieš. Pasitikrinkim dėl 191. Tikrinamės elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta. 29. Kas už? Pikas prieš. Susilaikė. Atmesta. 10. Kompromisas kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 33. Už. Prieš susilaikė, patvirtinta. 34 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 35 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 11 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis kompromisas. Tikrinamės elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Baigime. Patvirtinta. 36. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 12 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 39 už, prieš, susilaikė. Dėl 39 pasitikrinkim dar. Baigiam balsuoti. Atmesta. 30 už prieš susilaikė patvirtinta. Čia buvo 13 kompromisas. 2, 6, 1, 6, 2. Dėl abiejų balsuome, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 44 už, prieš, susilaikė, atmesta. 2, Vienas aštuoni, kas už. Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Du vienas devyni už. Prieš. Susilaikėm, atmesta. Du du nulis, kas už. Prieš. Susilaikė, Tikrinkime dėl tų 2.0. Baigiame balsuoti. Atmesta. 2.2.1. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 14. Kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikėm Patvirtinta. 222. Mes nebalsuojame dėl tų 122, nes 4, 2, 4 buvo atmestas lygiai taip pat ir 229. Nes 44 buvo atmestas. Balsuojame dėl 230. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 231 už. Prieš susilaikė atmesta. 232 už prieš, susilaikė, patvirtinta. 233 už, prieš, susilaikė, atmesta. 234 už, prieš, susilaikė, atmesta. 235 už, prieš, susilaikė, atmesta. 236 už, prieš, susilaikė atmesta, 46 už, prieš, susilaikė atmesta, 237 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 15 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 251 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 16 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 267, kas už, prieš, pasitikrinkim dėl 267. Baigiame balsuoti. Atmesta. 17 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 267. Kas už? 26. 276 pasitaiso pirmininkas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 277. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. 278 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 279 buvo atsimtas. 280 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 18 kompromisinis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 56 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 20 kompromisinis kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 59 pakeitimas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Šeštas. Už. Dėl 59 noriu pasitikrinti. Gerai. Tikrinkimės. Baigiam balsuoti. Atmesta. 60. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 21 kompromisas. Kas už? prieš susilaikė patvirtinta. 22. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 23. Kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 72. Pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 73 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 24 kompromisas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 77 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 78 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 79 už. Prieš susilaikė, patvirtinta 80 už, prieš, susilaikė, atmesta 81 už, prieš, susilaikė, atmesta 82 už. Atsiprašau, sako pirmininkas, suklydau. 81. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtint. 82. Kas už? prieš susilaikė patvirtinta. 83 už prieš susilaikė regisi taip pat patvirtinta. 84 už prieš susilaikė atmesta. 85 už prieš susilaikė patvirtinta. 86 už prieš susilaikė patvirtinta. 87 už prieš susilaikė patvirtinta. 88 už prieš susilaikė patvirtinta. 89 už prieš susilaikė patvirtinta. 90 už prieš susilaikė patvirtinta. 91 91. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 93. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 94. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 94. 5. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 96. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 98 už prieš susilaikė patvirtinta. Na ir galutinis balsavimas. Balsuosime elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti ir baigiame. rezultatas. 46 už, 5 prieš, 4 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Ačiū visiems. Buvote labai kantrus, gerbiami kolegos. Kaip jums atrodo, antro po balsavimo man reiktų atsikvėpti. Tad pakviesiu pirmą mūsų pirmąją vicepirmininkę, ponę Patriciją Toją. Ir pakviesiu užbaigti ją pirmininkauti mūsų šio ryto posėdžiui. O su jumis pasimatysiu 15 valandą. Prašom, Patricija, ir ačiū. Šitoje kėdėje gali sėdėti drąsiai, čia mikrofonai veikia, sako pirmininkas. eh, se possiamo riprendere il nostro. Gal, galime tęsti posėdį toliau. Prašyčiau kolegų susėsti į savo vietas, kad galėtume toliau tęsti šiurytmečio darbą. Dabar darbo tvarkės punktas yra dėl melnosios ekonomikos panaudojimo, tyrimų ir inovacijų potencialo panaudojimo siekiant kurti darbo vietas. Aš norėčiau perdodė žodį e, pranešėjai, o paskui e, šešėliniams pranešėjams. Prašom, Žuau, žodis tau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labą rytą visiems. Aš e, norėčiau pabrėžti keletą pagrindinių pranešimo idėjų. Visų pirma, pirma rašymo mintis yra ta, kad melinoji ekonomika yra labai plati savoka. Čia kalba sukasi apie jūros sektorių, taip pat e, kai kurios tradicinius sektorius bei naujus kylančius sektorius. Kai kurie iš tų sektorių yra minimi pranešimo projekte. Aš e, taip pat e, galvoju apie komisijos komunikatą šituo klausimu. Ir e, prašymė, kreipiuosi į komisiją ir skatinu komisiją išsameu nagrinėti šią temą, galvojant apie užimtumą ir apie sektorių diversifikavimą melinosios ekonomikos e, kontekste. Taip pat e, e, kalbant apie jūras, vandenynus, pakrančių zonas, pažvelgti į tai per tarp sektorinių santykių prizmę. Komisija, savo konikate, žiūri į tai daug siauriau. Antra mintis yra žinių trūkumas jūrų vandenynų srityje. Tai reiškia, jog dėl to nukančia inovacijos bei tvarus jūrų bei vandeninų išteklių naudojimas. Ir Mes turime kažkaip užpildyti tą žinių spragą, turime daugiau investuoti, turime užtikrinti tinkamą finansavimą, kad e, žinių lygis būtų tinkamas šiame kontekste šioje srityje ir kad galėtume būti tikri, jog tos investicijos duos konkrečių rezultatų mokslinio tyrimo programos Horizontas 2020 srityje turi būti vertinamos ir turi būti įvertintas finansavimo mažinimas horizontalių programų ir, ir pažvelgti tai, kaip tas mažinimas atsiliepia melinai ekonomikai. Kita mintis mokslinio tyrimų rezultatai, mokslinio tyrimų, kurie buvo finansuojami viešojo sektoriaus. Čia buvo siūlomi tam tikri tikslai, buvo siūlomas e, datos, tvarkaraščiai. Ir čia kalba sukasi apie e, jūrų išteklius, taip pat apie prieigą prie domenų. Ketvirtame punkte kalbama, jog kai kuriuose srityse trūksta ekspertų, mokslininkų, inžinierių bei, bei kitų specialybių ekspertų. Kvalifikuotų profesionalų trūkumas yra labai rimta kliūtis, norint tinkamai pasinaudoti melinuosios ekonomikos privalumais. Todėl turime šią spragą taip pat užpildyti ir spręsti kvalifikuoto personalo samdymo problemą. Aišku, čia iškyla ir profesinių kvalifikacijų bei statuso klausimas, ir čia yra tam tikrų apribojimų, prieš kuriuos turime e, kovoti. Yra taip pat daug skirtumų valstybėse narėse. Penkta idėja. Turime siekti išnaudoti Milinosios ekonomikos potencialą, tačiau čia neturime naudoti tų metodų, kurie buvo naudojami iki šiol, bet nepasiteisino kaip tvarus metodai. Jūrų ir vandeninų srityje reikia laikytis geros valdysenos principų ir tinkamai puoselėti išteklius. Tie išteklių naudojimo metodai turi būti tokie, kurie įgalintų tos išteklius natūraliai regeneruotis. Šiame kontekste taip pat kalbama apie žiedinę ekonomiką, apie kovą su klimato kaita, apie tvarų išteklių naudojimą. Tai yra pagrindiniai principai, kurie turi būti įtvirtinti visose egzistuojančiose programuose ir e, kurie turi būti taip pat įtvirtinti mėlynosios ekonomikos naudojimo srityje. Taip pat reikia tinkamos e, mokslinio tyrimo sistemos, tai turi stimuliuoti mėlynąją ekonomiką bei užtikrinti didesnį užimtumą. E, Ir čia jau atsižvelgiama į tai, kas egzistuoja, nebūtinai čia yra prašoma naujų finansinių priemonių, tačiau čia kalbama apie geresnį valdymą, geresnį organizavimą to, kas jau egzistuoja, įvairių mokslinio tyrimų programų ir kitų dalykų, optimaliau pritaikant egzistuojančias priemonės, atsižvelgiant į įmonių ar visuomenės poreikius, atsižvelgiant į nevyriausybinių organizacijų e, poreikius ir taip toliau. Taip pat e, turime pateikti daugiau informacijos apie galimybės e, šiame sektoriuje. Kita mano prašymo mintis yra ta, jog strateginių <coughs> požiūrių reikia įtvirtinti tam tikras vertybės mėlynosios ekonomikos e, srityje ir eiti specializavimuose link. Mėlynoji ekonomika pakrančių zonose ir salose yra labai svarbus dalykas. Mes e, turime įtraukti pakrančių bendruomenės bei salų bendruomenės e, į diskusijas šituo klausimu, kadangi tai susijęs su tvariu vystimusi, su įmonių uh, padėtimi ir, ir jų galimybėmis. Ir baigdamas noriu pasakyti, jog žinau, kokių yra problemų, yra pribojimų e, mano aptariamoje srityje, tačiau aš čia daugiausiai kalbu apie akvakultūrą, žuvininkystę, apie prekybinį laivyną, laivų statybą, apie E, energetikos išteklius, e, mineralų gavybą, biotehnologijas ir taip toliau. Aš pateikiu tam tikrų rekomendacijų visiems šitiems sektoriams. Kalbu taip pat apie inovacijas. Ir inovacijos yra susijusios ne tik tais vadinamaisiais kylančiais sektoriais, biotehnologijų sektorium, e, jūrų, dugno eksploatavimo ir taip toliau. Tai taip pat taikoma ir tradiciniams sektoriams - žuvininkystėj, laivų statybos e, sektoriui, be kita ko. Aš e, puikiai bendradarbiau su panešėju iš peš komiteto. Jisai labai daug prisidėjo pateikdamas puikių minčių ir rekomendacijų. Dėkoju. Šitas pranešimas yra labai turiningas. E, Sveikiname Jūs parengus šį projektą. Dabar e, žodis šešėlinį pranešėja e PP frakcijos vardu. Ačiū, labas rytas visiems. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Ferreirai už pastangas dedant įdėtas rengiant pranešimą dėl melinosios ekonomikos. Mm Aš matau, kad e, įtraukėte mano pakeitimus, taip pat EPP pakeitimus e, ir tikiuosi, kad dėl jų bus galima susitarti, nors nebūtinai visuomet pavyksta susitarti dėl visko. Aš išsakysiu savo nuomonę ir kalbėsiu graikiškai, nes taip pat noriu, kad mane girdėtų ir graikai. Pirmiausia, skaitydama pranešimą mačiau, kad nemažai dėmesio skirta tradiciniams sektoriams, kuriuos apima mėlynasis augimas. Nemanau, kad tai blogai, tačiau esu ir susirūpinusi, nes panašu, kad siekiama išlaikyti dabartinę padėtį taigi susitelkiama į dabartinės padėties išlaikymą mėlynajame augime. Ir man susidaro įspūdis, kad e, žvelgiama iš tokio protekcionistinio taško, negalvojant apie konkurencingumą. Ir e, taip prarandamos galimybės per mėlynai augimą paveikti ekonomiką. Pavyzdžiui, laivų statyba ir taisymas. Minimas laivų remontas, laivų statyba ir um, tradiciniai sektoriai. Tačiau taip pat e, svarbus ir atnaujinimas, laivų atnaujinimas, įtraukiant inovacijas ir um, ekologiją ir į ekologiją atsižvelgiant. Kalbama ir apie mokslinius tyrimus, ir apie tvaro išteklių išnaudojimą, tačiau nėra aiškios strategijos moksliniuose tyrimuose, o tai turėtų prisidėti prie mėlynojo augimo. Taip pat pamirštamas EFSI, strateginio investavimo fondas, o taip pat e, privataus sektoriaus lėšos, kurios galėtų būti skirtos moksliniams tyrimams ir inovacijai. Kitas dalykas e, - finansinių išteklių ir poreikių strateginis planavimas. Aš suprantu, kad e, visi sektoriai turėtų būti finansuojami ir tikiuosi, kad taip ir bus, kad visi sektoriai gaus lėšų Tačiau iš tikrųjų lėšas reikėtų skirstyti tikslingiau ir reikėtų ir remtis e, privačios ekonomikos kriterijais. Daugiau finansavimo turėtų gauti sektoriai, kurie turi didesnį potencialą. Taigi galbūt poveikis būtų didesnis, jeigu dalis didžiausią potencialą turinčių sektorių gautų didžiausią lėšų dalį, o kiti gautų mažiau. Uh, tai manau turėtų būti pramonė, kasyba, taip pat ir turizmo plėtotė. Melinasis augimas glaudžiai susijęs ir su turizmu. Turizmas yra neatsiejamas nuo augimo, jis sukuria daug darbo vietų. Beveik 12 milijonų darbo vietų buvo sukurta turizmo srityje ir nemažai BVP sudaro turizmo dalis. Yra taip pat ir kultūrinis turizmas. Mes turėtume plėtoti turizmo sektorių mėlynojo augimo kontekste. Viena trečioji visų pajamų yra gaunama iš pakrančių turizmo. Ir milijonai žmonių dirba šiame versle. Daugiau negu 183 milijonų eurų į ekonomiką įplaukia iš šio sektoriaus. Ir nesvarbu, kuriai frakcijai mes priklausom, mes galime nesutarti dėl priemonių, tačiau sutarėme dėl tikslų, kad norime daugiau darbo vietų, geresnių darbo vietų, kokybiškių darbo vietų, stabilumo Europos Sąjungai ir Europos piliečiams. Taigi turėtume žengti šią linkmę ir EPP pakeitimai taip pat bus teikiami šią linkmę. Taigi dar kartą noriu patikinti poną Fereirą, kad laukiu konstruktyvaus bendradarbiavimo su jumis ir kitomis politinėmis frakcijomis. Ačiū. E, nu, Dėkuoju. Aš nepasakiau, kiek e, galime kalbėti ir kiekvienas kalba tiek, kiek nori dabar, tačiau turite atsižvelgti į tai, jog dar turime vieną darbo tvarkės punktą dėl trilogų, todėl e, reikėtų per nelyg ilgai nekalbėti. Dabar e, žodis kolegai Dali socialistų frakcijos vardu. Uh, Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai Ža Pereira už gerą pranešimą. Čia atkreipiamas dėmesys į pagrindinius aspektus, tačiau norėčiau aptarti kai kuriuos klausimus, penkis klausimus ir aš tikiuosi, kad į tai atsižvelgs ir pranešėjas ir komisija. Pirmiausia, kaip kalbame apie ES vandeninus ir jūras, turime suprasti, kad kalbame apie labai didžiulę e, ekosistemų įvairovę. Jodoji jūra Rumunija, Viduržėmio jūra, e, Šiaurės jūra. Taigi labai svarbu, kad Europos komisija taip pat užtikrintų ir politikos krypčių įvairovę. Taigi pirmiausia, reikėtų padalinti ES vandenynas ir jūras į tam tikras zonas ir kiekvienai zonai pateikti tikslinės iniciatyvas ir tikslinius sprendimus. Pirma, aš sutinku su pranešėjai, kai jis sako, kad komisijos dokumentas nėra pakankamai tikslus, kad jis yra šiek tiek miglotas. Tačiau tai suteikia mums galimybę išreikšti savo nuomonę ir užtikrinti tinkamus rezultatus ir padaryti poveikį. Mūsų frakcija teiks pakeitimus, kuriuose vandeninai ir jūros siejamos su energetikos sektoriumi ir inovacijomis. Dar vienas dalykas. Pranešėjas kalba apie finansavimo poreikius, apie investicijas investicijas ir apie finansavimą, kuris būtų reikalingas. Mes su tuo sutinkame, tačiau, kad nustatytume, kur reikia daugiausia finansavimo, pirmiausia, turime atlikti mokslinius tyrimus ir paskaičiuoti, kiek mėlynosios ekonomikos kiekvienoje šalyje yra nes tik tai atlikus tokius paskaičiavimus galima numatyti finansinius poreikius ir juos patenkinti. Taip pat turime užtikrinti, kad lėšos nebus išvaistytos ir kad projektai nesidubliuos. Ketvirtas dalykas. Manau, kad reikėtų taip pat pagalvoti apie jūrų zonų, tam tikrų jūros zonų išsaugojimą, kad galėtų atsigauti ekosistemos, kad galėtų atsikurti ištekliai ir tai būtų prisidėta prie jūrų ir vandenynų tvarumo. Taip pat galiausiai noriu pasiūlyti įtre komitetui prašyti sukurti jūrų agentūrą, nes man atrodo, kad reikalinga agentūra, kuri spręstų visus klausimus susijusius su jūromis. Kol kas turime nemažai agentūrų ir kartais kairė nežino, ką daro dešinė. Manau, kad reikėtų vieno valdytojo, tai galėtų būti ta aukščiausiųjų jūrų taryba ir jį koordinuotų uh, politiką šioje srityje. Aš nežinau, ką komisija ir pranešėjas buvo apie tokį pasiūlymą. Taigi tiek ir lauksiu bendradarbiavimo su pranešėju ir šešėliniais pranešėjais, kad galėtume sukurti stiprią strategiją ir išnaudoti mėlynosios ekonomikos potencialą. Ačiū. Grazie. Dėkuoju kolegai Dali. Dabar kolega Maragal, Žalių frakcijos vardu. Taip, ačiū. Kalbėsiu ispaniškai ir pirmiausia noriu padėkoti visiems už nuveiktą darbą ir už glaudų bendradarbiavimą. Mes vaisingai bendradarbiavome su ponu Ferreira nuo pat pirmosios dienos ir tikiuosi, kad tai bus ir toliau, nes turime nemažai ką nuveikti ir spręsti dar daug klausimų. Taigi, kokios būtų išvados? Pirmiausia, išvada tokia, kad jūra vis dar yra nepažinta teritorija Europos Sąjungai. Ir labai svarbu, kad kalbame apie šios klausimus Europos parlamente, tačiau toli gražu dar nesame sukūrę bendros ES politikos jūrų ir vandeninų srityje. E, jūros labai įvairios, kiekviena valstybė narė gina savo sektorius, pavyzdžiui, žuvininkystės sektorių ar kitus sektorius, tačiau jūra kaip tokia e, dabar kol kas nebuvo nagrinėjama ir šitas pranešimas yra pačiu laiku. nes pranešimas konkretizuoja Europos komisijos pateiktą pasiūlymą ir išgrįna ES nuomonę. Tos nuomonės nebuvimas mums yra visiškai nepriimtinas. Žinoma, bendros politikos nebuvimą kompensuoja jūrų politika kiekvienoje šalyje tačiau to nepakanka. Ir Europos Sąjunga turėtų kelti ambicingesnius tikslus. Taigi, kadangi komisijos komunikatas mm, tarsi apsiribojo mm, jūrų žvalgybą naudingų išteklių srityje ir kitomis panašiomis sritimis. E, dabar kalbame plačiau, pereiname prie išteklių išsaugojimo, prie įvairių sektorių susijimo ir labai svarbu užtikrinti tinkamą pusiausvyrą ir kiek įmanoma visapusiškesnį požiūrį. Taip pat nuo e, tokio augimo pranešimo, augimas ir darbo vietos buvo toks šūkis. Ir dabar pereiname nuo tokio abstraktaus augimo e, prie konkretesnio augimo, kad neužtenka vien aukti, reikia atsižvelgti į tvarumą, į ekologiją, reikia e, saugoti gamtos išteklius. Ta jūros išteklių išnaudojimas, deep sea mining, kurį minėjo Europos Sąjunga, Europos Sąjungos komisija, yra labai įdomus klausimas, tačiau kartais to išteklių ieškojimo technikos yra gana agresyvios, taigi reikia aktyviau galvoti apie ekologinį aspektą. Taip pat Vienas iš komisijos komunikato tikslų yra užtikrinti skaidrumą. Reikia minėti ne tik jūros dugną, bet ir jūrų vandens kokybę. Ir dar vienas dalykas. Reikia labiau specializuoti ES politikos kryptis. Reikia integruoti, kaip jau minėjo ponas Pereira, reikia integruoti įvairias jūrų politikos kryptis, kol kas jos labai išmėtytos. Taip pat reikia mm, įtraukti turizmo sektorių ir jūrų apsaugą. Ir galiausiai reikia palaikyti E, mokymus, e, mokslinius tyrimus ir galvoti apie galimybę sukurti inovacijų centrą ES. Manau, kad mokymai ir inovacijos yra vienas iš svarbiausių dalykų. Accolto, ma lo rinnovo.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 klausimų praeitos kadencijos metu, tad džiugu matyti šiandienos siūlymus ir pasikeitimus. Mėlynasis augimas iš tikrųjų didelis potencialas yra Europai ir turizmas, akvakultūra ir visai lės ryčių ir energetika yra labai aktualūs klausimai šiame kontekste. Norėčiau paminėti dalyką aktualų mano apygardai. Vakarų bangų projektas, West Wave Project yra aktualus klausimas. Bangų energiją panaudoti, energijai gaminti iki 2019 metų e, projektas turėtų būti gyvendintas ir 2019 tas projektas turėtų jau veikti ir duoti rezultatų. E, mokslo tyrimoje taip pat labai svarbis rytis. Ir gaila, kaip jau minėjo mūsų kolega panešės, kad horizontas 2020 e, patyrė finansavimo sumažinimą, nes e, iš ten paimti ištekliai e, neturėtų būti atiduodami kitoms rytims, turėtume kaip tik daugiau investuoti mokslo tyrimus, kad pasiektume savo tikslų. Ačiū. Dėkuoju dabar komisijos atstovui žodis, ponai Kings. Uh, thank you, Madam Chair. Um... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai už parengtą pranešimą. Mes jį perskaitim su dideliu susidomėjimu. Uh, Mes manome, jog iš tikrųjų šis klausimas yra labai svarbus. Norėčiau paaiškinti šį beitą dėl apriepties tos mėlynosios ekonomikos, apie ką mes kalbame savo, komite, savo komunikate. Mes neketiname apimti naujų sektorių, mes tiesiog norėtume, kad būtų apriepiama šiek tiek daugiau Kai kalbame apie inovacijas, mes apimame ir tradicinius jūro ekonomikos sektorius, tokius kaip laivų statyba, laivyba ir žvejyba. Ir taip pat kalbame apie naujas rytis, tokias kaip biotehnologijos ar vandeninų energija. Manau, kad inovacija ir inovacijos yra svarbus dalykas visose šiuose srityse. Kaip galėtume apibriežti kiek apima iš tikrųjų mėlynoji ekonomika, kaip galėtume apibriežti, kokios finansinės paramos šiais ryčiai reikia. Tie klausimai labai aktualūs, komisija dabar dirba prie šių klausimų ir taip pat norėtume visapusiškiau apibriežti, kas yra mėlynoji ekonomika ir kiek ji turėtų apriepti. E, kol kas detaliai tai nėra padaryta, sulauksime pranešimo galutinės versijos ir paskui pateiksime savo komentarus. Dėkoju. Grazie, Mr. King. E... Dėkuoju, pana Kingui. Ir vėl žodį suteikiu pusę minutės e, kolegui Ferreira. Tikrai prašau kalbėti labai trumpai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Per tokį trumpą laiką nelabai ką galiu ir pasakyti, galiu tik tai pridurti, jog e, esu dėkingas visiems pasisakiusiems kolegoms, aš pasižymėjau jūsų pasiūlymus ir iš, išsakytus nuogastavimus. Aišku, galime pasiekti gana, gana platų sutarimą šituo klausimu, esu įsitikinęs, bet matau, kad yra ir tam tikrų nesutarimo e, aspektų, bet esame pasirengę diskutuoti apie visus pasiūlymus, Nes esu tikras, kad jų dar bus. Jais visai siekime patobulinti šį pranešimą. Dėkoju visiems už šią diskusiją. Mano nuomonė ta diskusija padėjo mums iš tikrųjų pagilinti daugelį aspektų. 16 e, balandžio 12 valanda yra galatinė pakeitimo pateikimo data. Dabar turime dar aptarti keletą trišalių dialogų. Dekastilio pirmiausiai žodis dėl trilogo, dėl e, vidaus rinkos. Ačiū pirmininkė. Kaip sakėte, vyko trišaliai dialogai dėl bendros telekomunikacijų rinkos reglamentavimo. E, ir jau beveik metai praėjo nuo to, kai mūsų parlamentas patvirtino komunikatą, tai buvo pernai metų balandžio trečią dieną ir dar nebuvo pradėtos trišalės darybos, nes vyko rinkimai, nauja komisija ir taip toliau, tačiau taip pat ir dėl to, kad taryba tikrai nemažai užtruko, kol galėjo surasti bendrą poziciją ir suteikti pirmininkaujančiai valstybei, šiuo atveju Latvijai, įgaliojimus e, vykdyti trišalės darybas. Taigi, trišalės darybos neįvyko pirmininkaujant Italijai ir galiausiai įvyko jau Latvijai perimus pirmininkavimą. Taigi, vyko pirmasis posėdis, trišalis posėdis ir Du techniniai posėdžiai jau yra įvykę, bus ir trečiasis, o sekančios trišalės darybos vyks balandžio 21 dieną. Pirmininkaujantį valstybę pažymėjo, kad trys pagrindiniai ramščiai yra ir taryba kol kas nusprendė neteikti bendros pozicijos ir to neįtraukti į dėrybas. Į dėrybas. Mes kaip parlamentas sakėme, kad būtina išnaudoti bendros ES komunikacijų rinkos galimybės e, ir e, pirmininkaujantį valstybę daugiausia norėjo kalbėti apie tarptinklinį ryšį ir taip pat apie internetinį ryšį, tai yra tarptiklinį ryšį ir atvirą internetą neminint kitų aspektų. Imko pasiūlyme buvo aspektų susijusių su vartotojų teisėmis, tiek kalbant apie traptinklinį ryšį, tiek apie atvirą internetą. Ir šie aspektai buvo įtraukti į reglamentą, o kiti vartotojų teisų aspektai galbūt bus įtraukti į direktyvą. Taigi komisija e, turėtų tuos aspektus įtraukti į e, paslaugų direktyvą ir visi šie aspektai bus aptariami trišalėse dėrybose. Dėl tarptinklinio ryšio kol kas išeities taškas e, aiškus darybose su taryba ir parlamento tikslas būtų toks, kad e, asmenims, kurie naudojasi tarp tinklinių ryšių, nebūtų papildomos naštos e, tiek skambinant, tiek naudojantis SMS žinutėmis, tiek naudojantis interneto domenimis Taigi mūsų tikslas būtų toks, o dėl e, atviro interneto komisija prašė, kad e, abi darybų šalis, tiek parlamentas, tiek taryba pateiktų pasiūlymus ir siektų susitarimo. Ta nusprendėme. Dabar žodis e, lygai dėl Ir dabar žodis kolegai Lengė, kuris kalbės apie labai sunkaus trilogo užbaigimą ir apie teigiamus dėrybų rezultatus. Aš iš anksto sveikinu jį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ne. Žemės paskirties keitimas, trilogas šituo klausimu E, vyko gana sunkiai. E, antrą balandžio vyko susitikimas, tačiau nepavyko susitarti. Paskui Žemės ūkio komitetas buvo kompetentingas šituo klausimu ir paskui toliau vyko kiti etapai, kur, kurių metu buvo kalbama apie e, konkrečius saistančius skaičius biodegalų srityje, mes su to negalėjome sutikti. Vėliau e, taryba pritarė darybų rezultatams. ITRE komiteto pozicija dėl svarbiausių aspektų buvo tokia, jog antros svarstymo metu praktiškai darybose dalyvavo tik tai Henvi komitetas. Mes neturime pakankamai duomenų, kad e, galėtume pateikti tikslius duomenis dėl žemės e, paskirties keitimo ITRE tai ir paskui netgi sutikome eiti šiek tiek toliau iki 7 procentų. Tai yra didesnis skaičius negu tas, kurį parlamentas e, siūlė praeitoje kadencijoje. Taip pat e, buvo ir kitų aspektų susijusių su bio etanoliu. Ir e, toliau dėl perspektyvų po 2020 metų mūsų komiteto prašymų mums svarbios nuostatos buvo įtrauktos į tekstą dėl e, biodegalų skatinimo laikotarpį po 20 metų. Tad e, galime sakyti, jog e, kompromiso rezultatai ir trilogo rezultatai mano nuomonė yra patenkinami, nes buvo atsižvelgta į daugumą mūsų argumentų. Todėl, kuomet bus balsuojama per kitą plenarį po tuo klausimu, siūlyčiau balsuoti už. Dėkoju. Gaila, kad nebuvo daugiau kolegų posėdėje, todėl, kad abu šitie klausimai yra iš tikrųjų labai svarbus. Tad e, e sveikinu kolega Langen ir e, kolega De Castillo. Manau, kad tai iš tikrųjų labai svarbus klausimas tas, kuris ką tik buvo aptartas ir sveikinu dėl konkrečių e, rezultatų. Sustiksime trečią valandą.